išlaikytumėm dinamiką, kurią sukūrėme su šia paslaugų direktyva ją įgyvendinami. Ačiū. Grazie. La discussione è chiusa. La... Ačiū. Mm, keitimasis nuomonėmis dėl šios šią temą baigėsi. Rytoj balsuosime 12 val. 30 min. dėl šio pranešimo. Dabar pagal darbo tvarkę yra numatytas e, ponios Volis pranešimas alternatyvus ginčių sprendimo būdas civilinėse prekybos ir šeimos bylose. Pranešėjai keturios minutės. Ačiū. Pirmininkė komisijos nariai. Alternatyvus ginčių sprendimas e, civilinėse prekybos ir šeimos bylose e, daugiausia liečia vartojimo aspektus. Mes norime užtikrinti tinkamą prieigą į teisingumą, norime paskatinti e, tarp valstybinius e, santykius. Daugelį metų daug kas baiminosi dėl savo teisių, Pagal tradicinės teisingumo sistemą ji veikia e, lėtai ir yra brangi. Turime paskatinti tarp valstybinę prekybą, tarp valstybinės prekybos sandorius ir tam reikalinga ir nauja e, civilinio teisingumo sistema - greitesnė, pigesnė ir e, orientuota labiau į rezultatus. Daugelį metų uh, buvo sudarytas alternatyvus ginčių sprendimo tinklas AGNet ir FinNet skundų dėl finansinių paslaugų tinklas. Jie e, nebuvo pakankamai efektyvos ir jie neleido atsakyti į tuos klausimus, kuriuos turėjo daugelis mūsų piliečių nes ieškant teisingumo reikėjo kreiptis į teismus, vietinius teismus, tačiau nebuvo aišku, kas e, yra atsakingas už alternatyvų ginčių sprendimą e, konkrečioje vietoje. Turime užtikrinti, kad informacija būtų skleidžiama, turime užtikrinti, kad kiekvienas vartotojas galėtų pasinaudoti alternatyvių ginčių sprendimu. Turime užtikrinti, kad e, egzistuojančios sistemos turėtų veikti gerai. Turime e, užtikrinti mokymus, taip pat tinkamą kokybės stebėseną. Būtent šią kryptimį norime eiti, tačiau ne tik AGS. Mes e, Norėtume, kad būtų numatytas ir alternatyvus ginčio sprendimas elektroninės prekybos srityje. Žmonės, kurie e, perka pirkinius elektroninėje erdvėje, turi tikėtis ir elektroninių ginčio sprendimo būdų. Tačiau mes neapsirbuojame tik vieną sritimi. Reikia platesnio mąstymo, įtraukiant ir kitus bendrijos metodus, kaip pavyzdžiui sutarčių teisė, kompensavimo aspektai, visi jie turėtų būti įtraukti į AGS. Turime tokiu būdu užtikrinti tarp valstybinį te teisingumą Europos Sąjungoje ir tinkamą ginčių sprendimo kultūrą mūsų 21 amžiuje. Tačiau dar svarbiau yra užtikrinti pokyčius mūsų vartotojams, mažoms ir vidutinėms įmonėms palaikančiams tarp valstybinius ryšius. Aš tikiuosi, kad Europos parlamentas sulauks atitinkamo komisijos pasiūlymo dar likščių metų pabaigos. Ačiū. Dabar spontaniškų pasisakymo procedūra. Pirmiausia, kolega Micarus. Pane pirmininkė, alternatyvus ginčių sprendimas Tai yra plačiai taikomas metodas, būtinas metodas e, prekybiniuose santykiuose. Pone Volis ir jos komitetas parengė puikų pranešimą, kuriame kalbama apie geriau koordinuojamą ir skaidrų alternatyvų ginčių sprendimą. Reikia, kad tiek valstybės narės, tiek ekspertų organizacijos glaudžiau bendradarbiautų. Reikia tinkamiau teikti informaciją mūsų piliečiams apie įvairius AGS metodus. Taip sutaupytume. Kalbant apie garantijas, ES turi garantuoti tinkamą informacijos skleidimą apie AGS. L'onorevole Raitova. Ačiū, ponia Raidova. Děkuji. Dlouhodobě podporuji alternativní řešení sporu, ale... Ačiū, aš visuomet rėmiau alternatyvų ginčių sprendimą, tačiau yra uh, Tik vienas dalykas, kam nepritarčiau, tai yra šeimos e, klausimų, šeimos teisės įtraukimas. Man atrodo, kad tai yra valstybės, kompe, valstybių narių kompetencija, e, nes labai dažnai, e, kai yra kom, sudėtingi šeimų ginčiai, yra ir vaikų klausimas sprendžiamas, taigi čia reikia įvairių specialistų, įvairių sričių specialistų traukti ir ES variantas nelabai tiktų. Tačiau kitose srityse, ypač kai tai yra susijęs su vartotojų ginčiais. Žinoma, tokios sistemos būtų paprastesnės, pigesnės, greitesnės. Jos turėtų būti um, internetu plėtojamos visiškai automatiškos, turėtų įtraukti verslininkus, turi būti laikomasi um, nešališkumo, teisingumo principo. Ir nekartą pabrėžiau, kad reikia pasiremti alternatyvių ginčių sprendimo um, patirtimi, kur yra suku, sukaupta visa.eu e, domenuose. Ir norėčiau ypač atkreipti į Čekijos situaciją, kur šios ginčių sprendimo alternatyvos kol kas dar netinkamai veikia. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ne băsescu. Și eu pe doamna Diana. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Volis, už puikų pranešimą, kurį rengiant buvo atsižvelgta ir į strategiją 2020. AGS metodas yra labai svarbus visai ES vidaus rinkai. Jis užtikrina, kad ginčiai bus išspręsti daug pigiau Šis alternatyvus ginčių sprendimas jau veikia ir verslo srityje. Daugelis įmonių taip sprendžia ginčius. Tačiau reikalingas e, harmonizavimas ES lygmenių, kad įvairios teisinės sistemos būtų suderintos. E, reikia sudaryti standartinės sutartis, kurios leistų daug paprasčiau pasinaudoti šiuo mechanizmu, ypač tada, kai ginčas yra mažos apimties. Kosta. Ačiū. Kosta. Grazie Presidente. E ho molto apprezzato nella relazione della collega Wallis. Ačiū pirmininkė. Labai vertinu ponios Vodlis parengtą pranešimą dėl alternatyvaus ginčių sprendimo būdo. Manau, kad iš tikrųjų tai turi būti užtikrinta visose sritise, taip pat civilinėse priekybos šeimos bylose. Uh, Manau, kad ir šeimos bylose reikia tokio ginčio sprendimo būdo, kadangi vis daugiau yra konfliktų šioje srityje po e, skirybų Europoje, kadangi skirybų skaičius auga. Matome, kad pavyzdžiui, e, kuomet tėvai yra skirtingų e, tautybių, iš skirtingų valstybių, yra vaikų klausimas iškyla ir aišku, kad reikia tokios sistemos, kuri leidžia leistų um, abiem pusėms susitarti, kad toks sprendimas taip pat būtų priimtinas ir teisėjams. Aišku, reikia laikytis bendrijos taisyklių. Manau, kad visa tai, kas yra susijęs su ginčio sprendimu per sieną, čia būtų labai svarbis rytis, ypač kai eina kalba apie, apie nepilnamečių situaciją. Uh, Pane Flašikova. Dėkuojam vam, pekni, pani predsedajúca, pani komisárka. Prist... Ačiū pirmininkė, komisarė. Prieiga prie teisingumo tai yra viena iš pagrindinių teisių alternatyvus ginčių sprendimo būdas e, leistų išspręsti ginčą šalims ir joms nereikėtų kreiptis į teismą būtų galima kreiptis į kažkokią trečią šalį, ne į teismą ir tai aišku, kad tai būtų puikia alternatyva, kuri ir taupytų ir, ir ginčio šalių lėšas ir teismui būtų mažesnis krūvis. Alternatyvus ginčių sprendimo pritaikymas pakankamai menkas dar kol kas. Uh, kol kas mažai kas žino, kaip reikėtų kreiptis tokio ginčių sprendimo būdo. Galbūt reikėtų daugiau informuoti piliečius apie tokias galimybės, nes tai yra būdas užkirsti kelią tolesniai konfrontacijai, tai leistų išspręsti ginčą palankiai abiem pusėm. Tačiau, žinoma, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, kad būtų galima užtikrinti teisingumą abiems ginčio pusėms. Ačiū. Grazie, la parola all'onorevole Zaborska. Ačiū, ponė Zaborska. Aš pritariu tam, kad reikia ieškoti bendro sutarimo, konsensuso tikrai gerai būtų suvienodinti alternatyvius ginčių sprendimo būdus civilinėse ir priekybos bylose, kad piliečiams viskas taptų paprasčiau. Ginčių sprendimas neteisme yra naudingas abiems bylos šalims. Tačiau dėl šeimų, šeimos bylų, tai paminėta pranešimo pavadinime. Sakyčiau, kad šeimos bylos neturėtų papulti į pranešimo taikymo sritį. Neturėtume taikyti vienodų standartų vieno standarto šeimos bylų sprendimui. Neturėtume bandyti kurti europinės skyrybų sistemos, nes kai kur nukentėtų vaikai, jiems būtų netinkamai atstovaujama. Ačiū. Ponas Paška. Ačiū, pirmininkė. Alternatyvus ginčių sprendimas tai greitesnis, pigesnis, taikesnis bylų sprendimas nei teisme. Labai svarbu tinkamai, gerai informuoti Europos piliečius apie egzistuojančius teisės aktus ir jų suteikiamas galimybės, ypač turiu omeny reglamentą dėl smulkių ieškinių tvarkos, taip pat direktyvą dėl tarpininkavimo, sprendžiant ginčius civilinėse ir prekybos bylose. Tai geras sprendimo būdas sprendžiant vidaus ir tarptautinės bylas. Informavus piliečius padidėtų populiarumas tokių alternatyvių sprendimo būdų ginčių sprendimas neteisme sumažina partneriams tenkantį psichologinį spaudimą, aš turiu omeny šeimos bylas ir lyginant tai su tradiciniu bylos sprendimu teisme. Todėl reikėtų visokiojopai remti alternatyvų ginčių sprendimą. Ačiū. Dabar žodis poniai komisariai Reding. Pirmininkė, gerbiami nariai, komisija pritarė alternatyviam ginčių sprendimui civilinėse ir verslo bylose. Mes taip pat džiaugiamės jūsų pasiūlymais da, dėl teisės akto pasiūlymo apie alternatyvius ginčių sprendimus. Šį mėnesį pradžioje mėnesio buvo priimta Krokovos deklaraciją tuo tikslu. Mano kolega, komisaras Daly, pateiks du teisės aktų pasiūlymus, kurie turėtų būti patvirtinti lapkričio 23 dieną. Vieną pagrindų direktyvą dėl AGS ir vieną reglamentą dėl elektroninio internetinio ginčių sprendimo, kad ginčio šalis turėtų prieigą prie bylos ir taip pat pagal elektroninį pasiūlymą bus numatytas ginčių sprendimas tarp prekiautojų ir pirkėjų. Ši sistema tai ginčių sprendimo neteisme sistema Komisija taip pat suvokia, kad e, tokios sistemos reikia ir verslo santykiuose, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Konsultuojantis iš suinteresuotų šalių paaiškėjo aiški nuomonė. Jie pageidauja, kad kitas, kitoks teisės aktas, labiau specifinis teisės aktas būtų taikomas verslo įmonių santykiams. Komisija dabar nagrinėja įvairius alternatyvius būdus, be kita ko ir arbitražo variantą. Šiuo metu ankstyvoji stadija mes renkame informaciją, nagrinėjama visas problemas, kurios gali trukdyti verslui, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. džiaugtumėmės visais pasiūlymais. Ir po to, gavę tos pasiūlymus, mes pateiksime savo pasiūlymą dėl tarpininkavimo direktyvos. Tai geras būdas ypač šeimos bylose, kai šeimos nariai nebegali išspręsti ginčio, o kreipimasis į teismą tik pablogintų situaciją. Tarpininkavimas galėtų duoti greitų ir pigių rezultatų. Tarpininkavimo direktyva taikoma visur, išskyrus Daniją nuo šių metų gegužės 21 dienos. Ta direktyva galima taikyti civiliniams byloms, komerciniams byloms, taip pat šeimos byloms ir ginčiams tarp verslo įmonių ir vartotojų. Vienintelė išimtis kai šalis negali spręsti dėl savo įsipareigojimų, nes tai draudžia atitinkami teisės aktai. Komisija džiaugiasi parlamento mm, pritarimu pagrindinėms e, tarpininkavimo direktybos e, principams. Tai nešališkumas, skaidrumas, objektivumas. Tai turėtų tapti standartu bet kokiame AGS metode. Nuo Liepos mėnesio mes pradėjome pažydimo procedūras prieš devynės valstybės narės, nes jos neperkelė teisės akto. Dabar 20 valstybių narių yra jau pranešusios apie direktyvos įgyvendinimą, o kitose valstybėse aš situaciją atidžiai stebiu. Ačiū komisijos narė. Balsuosime dėl šio pranešimo rytoj 12.30. Pagal darbo atvarkę, kitas darbo atvarkės punktas tai yra.